pateikusi keturias bendras pozicijas, taip pat pateikus priežastis, kodėl tos nuomonės buvo patvirtintos, taip pat yra ir komisijos pozicija. E, pavadinimai bus paskelbti protokoluose ir parlamentas turi 12 mėnesių patvirtinti savo poziciją ir tas laikotarpis pradama skaičiuoti nuo rytojaus. Šio posėdžio protokolas.